Merci. Merci à la push-up brass. Dėkuoju e, push-up e, e, pučiamųjų orkestrų iš Briuselio. Labą dieną visiems. Dėkuoju, kad atvykote į Europos parlamentą. Soyez les bienvenus. Labą dieną, sveiki atvykę į pirmąjį Europos piliečių parlamentą. Aquí con nosotros en el pleno del Europarlamento. Benvenuti a tutti anche gli italiani. Sveikinu ir visus italus atvykusius čia. Noriu pasveikinti kai kurių miestų nukentėjusių nuo žemės drebėjimo merus. Juos čia pakvietėme tam, kad pademonstruotume, jog Europa nėra nutolusi, nutolusi nuo piliečių, kurie šiuo metu kenčia labiausiai už visus. Kartu su kolegomis nusprendžiau, kartu su viceprezidentais, vicepirmininkais ir kvestoriais nusprendėme organizuoti šios dienos renginį. Tai yra paversti parlamento plenarinių sesijų salę piliečių asamblėją. Šiandien jūs turite užimti mūsų vietas šioje salėje. Tai simbolinis žingsnis. Simbolinis, bet ir nepaprastai svarbus. Deja, tenka konstatuoti, kad esame Išgyvename sunkius laikus. E, terorizmas, teroristų išpoliai, prisiminkime, kas nesnei įvyko Orly oro uoste, taip pat neteisėta migracija, ekonomikos krizės, daugybė jaunuolių nesugeba susirasti darbo. Štai visos šitos problemos didina nusivylimą situaciją Europą ir Europos institucijomis. Mes norėtume, kad šis parlamentas per ateinančius 2,5 metų, beje, noriu padėkoti savo kolegoms, kurie čia dirba, mes norime, kad Europos parlamentas pasiektų, jog atstumas tarp institucijų ir piliečių sumažėtų. Europos piliečių yra pusė milijardo. Ir norėtume, kad piliečiai pasijustų e, tų pasirinkimų, kuriuos turime padaryti lėmėjais. Turime duoti konkrečius atsakymus į jūsų problemas. Turime aiškiau paaiškinti jums ką mes darome. Turime neužsidaryti savo keutę, neturime užsidaryti Bruselio e, institucijų pastatuose, turime išeiti pas piliečius. Šiandien švenčiame 60 metų nuo tos dienos, kai buvo pasirašyta Romos sutartis, o ji pagimdė tą Europą, kurią šiandien matome. Ta Europa visiems mums leido gyventi taikoje, laisvėje, juk galime laisvai keliauti iš miesto į miestą, neturime mirties bausmės, Tai gana unikalu mūsų pasaulyje. Mes norime, kad mūsų veiklos centre atsidurtų piliečio laisvės ir teisės. Štai todėl jūs čia pasikvietėme. Ne tik, kad surenktume manifestacinį renginį, bet kad praneštume jums, jog yra Europos noras keistis, yra noras egzistuoti, nes be šitos Europos niekur nenueisime. Norime pasikeitimų į gerąją pusę. Norime panaikinti tai, kas mums nesiseka. Norime išvengti izolacijos. Norime dirbti ranką rankon su piliečiais. Mums parlamentarams ne visada lengva rasti teisingą sprendimą, teisingą balansą. Dabar jūs esate įsitaisę mūsų parlamento narių vietose ir jūs galite išdėstyti savo idėjas. Niekas jums netrukdys kalbėti. Štai tokia čia Europa. Galite kritikuoti Europą, galite kritikuoti deputatus, parlamentarus. Ką tik norite galite sakyti, žinoma, laikydamėsi taisyklių ir gerbdami vertybės. Tokia yra mūsų Europos demokratija. Sveikiname Jūs čia atvykus. O šios popietės posėdžiui e, pirmininkaus vadovaus ponė Maginės. Ji yra iš Airijos, ji yra Europos parlamento vicepirmininkė. Ji yra iš šalies, kur E, kur kalbama įvairiomis kalbomis, kur įvairios tautos sutarė. Taip pat girdėjome, ką tik grojo jaunuolių iš Belgijos orkestras. Tai yra Europos, kurioje dera įvairios tautos, įvairios grupės pavyzdys. Pati ceremonija tai ne tik dokumento pasirašymo ceremonija, bet ir momentas, kai mes galime mm, tarsi restartuoti Europą. Sugrįžę į savo namus, savo miestuose, įvairiose ES valstybėse, jūs galite papasakoti apie šią dieną, apie tai, ką čia patyrėte. Galite papasakoti, jog Europoje klesti demokratija, kur kiekvienas gali kalbėti. Jūs dabar esate tie 751 deputatas, kurie nori dirbti piliečių labui ir duoti jiems atsakymus į klausimus. Dabar suteiksiu žodį moderatoriai, vicepirmininkiai Maginės. o štai ten jos vietą užima jauna mergina ir būtent jai suteiksime galimybę ir žodį vadovauti šiam posėdžiui. Mademoiselle la Présidente. Štai šią merginą skiriu parlamento pirmininkę šio posėdžio metu. Merci, Monsieur le Président. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, kad palaikote Europos piliečius ir jaunimą, o dabar žodžius teiksiu poniai Maginės. Ačiū. Um, Just... Turiu pasakyti, kad e, labai džiaugiuosi dėl to, kad jūs pirmininkavate šiam e, posėdžiai, o mano misija tokia. Labadiena visiems, noriu padėkoti pirmininkui Tajaniui už jo e, puikią kalbą apie ES ateitį. Puiku, kad galima kalbėti apie tai kartu. Noriu padėkoti Jums, kad pritarėte šiai minčiai, kad piliečiai atsisėdo mūsų karštose kėdėse. Aš e, tikiuosi, kad Jūs e, šiandien daug patirsite. O mano užduotis ir misija bus e, taip pat svarbi Turi, turime nagrinėti šiandien penkias temas - jaunimas, globalizacija, išsiplėtusi Europos Sąjunga, saugumas ir klimato kaita. Ir mes kiekvieną temą atski, aptarsime atskirai, taip pat išgirsime dviejų Europos parlamento narių pastabas kiekvienai temai. Ir gal galėtumėte pakelti e, jų savo numerius, kad juos matyčiau? E, jie išspausdinti labai e, dideliu šriftu, nes aš nors ir su akiniais, tačiau nematau e, gerai, todėl norėdami paklausti, pakelkite savo numerį ir tikiuosi tai neįvyks kaip dabar, kad visi pakėlėte savo lenteles, tačiau aš atpažinsiu, kas prašo žodžių. Mūsų popietė labai trumpa, daug kas nori pasisakyti, todėl pradėkime nuo pirmosios temos - jaunimo nedarbas. Siekis sukurti tokią Europą, kurioje visi turėtų galimybę dirbti. Turiu pasakyti, kad dabar žodį suteiksiu Europos jaunimo forumui ir Tinai Hohovar, kuri yra Europos jaunimo forumo valdybos narė. Žodis jums. Ačiū. Labadiena visiems. Aš pasisakysiu dešimties milijonų jaunų Europos žmonių vardu, siūsdama šią žinią. Norint, kad kuo daugiau jaunų žmonių dirbtų, reikalingi du sprendimai. Pirmiausia, į patraukios ir e, pritaikytos įdarbinimo priemonės, kurios padeda lengviau įsidarbinti jaunimui ir um, žmonėms turintiems e, negalę. Taip pat reikia numatyti e, galimybės įsidarbinti jauniems migrantams, jaunoms moteriams, tai yra specialių poreikių žmonėms. Uh, Kita priemonė - vieno langelio principu paremtos priemonės, paslaugų ir gairių teikimas vienoje vietoje, padedant jaunimui kuo greičiau pereiti į darbo rinką. Ir pagaliau, e, anksčiau minėti veiksmai nebus įgyvendinami be partnerių, be stiprių jaunimo organizacijų, kurių vaidmuo esminis įdarbinant tas pažeidžiamas jaunimo grupes. Yra e, platus e, tinklų bendradarbiavimo e, tinklas ir būtent šie tinklai tiesia tiltus tarp jaunų darbo ieškančių žmonių ir institucijų. Ir dar vienas svarbus dalykas - ieškoti priemonių, kaip pakirsti jaunimo nedarbą. Būtina taikyti būtiniausius standartus įvairiuose uh, sutartyse, reikia kurti naujas įdarbinimo platformas. Būtina užtikrinti būtiniausią darbuotojų apsaugą, tinkamą atlyginimą, e, tinkamas e, pensijas. Ir pagaliau, e, paskutinis, tačiau nemažiau svarbus dalykas yra vienodas užmokestis už tą patį darbą. Aš kalbu ne tik apie lyčių aspektą principą integravimą, tačiau ir apie mm, amžiaus skirtumo panaikinimą taikant vienodą atlygį. O dabar prasideda ta ateitis, apie kurią mes kalbame. Ačiū. Noriu padėkoti ir perėsiu iš karto prie Europos parlamento narių pastabų. Pone Steinruk, S ir D progresyvusis alijansas. Dvi minutės. Labai paprastai kalbėsiu. Noriu pabrėžti tai, apie ką kalbėjo Tina. Europos parlamente e, socialdemokratai, pirmininkaujami Džianio Pitelos, kovoja už geras darbo vietas, už e, nedarbo, ypač jaunimo nedarbo pažabojimą. 2012 metais jau buvo į ES darbo tvarkę įtrauktas e, jaunimo įdarbinimo garantijų e, modelis. E, dabar daug jaunuolių turi prieigą į darbo rinką. Tačiau turime akcentuoti, kad jaunimas, net atlikdamas praktiką, turi gauti užmokestį už tai. Mums tai yra labai svarbu. Taip pat tas vieno langelio principas be galo svarbus. Reikia sekti geraisiais pavyzdžiais. Europoje jų yra daug. Europa turi galimybę pasimokyti iš gerosios įvairių ES valstybių narių patirties. Daug kur galima derinti mokymą mokymas ir profesija. Kartais jaunas žmogus, praleidęs progą įsidarbinti, lieka nuošalėje ir ta problema jį lydi visą gyvenimą. Taip pat e, vienodas užmokestis e, atliekant vienodą darbą panaikintų daug socialinių problemų visose valstybėse narėse. Socialinė konvergencija be galo svarbi, todėl dar kartą pritarsiu tam, apie ką kalbėjo Tina. Visi jauni žmonės ES mūsų socialdemokratų politikai yra be galo svarbus. Ačiū. Prieš suteikdama žodį kitam kolegai noriu pasakyti, kad bus ir klausimų, todėl labai svarbu, jei norite pateikti klausimą, pakelkite lentelę su savo numeriu. E, žodį pasisakyti suteiksime keturiems norintiems. O dabar suteiksiu žodį poniai Lopes iš Europos vieningųjų kairiųjų ir šiaurės žaliųjų frakcijos. Ačiū. Pane pirmininkė. Iš pradžių norėčiau pasisveikinti, noriu pasveikinti jaunus žmonės, kurie čia susirinko, taigi sveiki atvykę. Tai ne tik mano parlamentas, tai ir jūsų parlamentas. E, be to, taip pat norėčiau pritarti ponios Hočevar išreikštų toms mintims. Mes taip pat manome, kad būtina ieškoti tokių priemonių, e, kurios leistų kurti teisingas darbo sąlygas. Mano frakcijos nariai, tai yra Europos vieningieji kairieji ir Europos šiaurės žalieji, mano, kad svarbios ne tik jaunimo įdarbinimo programos, tiesa jos be galo svarbios, tačiau yra ir kitų politinių priemonių, kuriamis galima naudotis. Pavyzdžiui, e, reikia siekti keisti gamybos modelį. Dabar plinta naujas gamybos modelis ir mums reikia tiesiog prisitaikyti prie jo. Kartais galvojame, kad taupimo priemonės vis dėlto nebuvo pačios geriausios spręsti tai kriziai, kuri mus ištiko, todėl mes pateikėme alternatyvų, kaip kovoti su jaunimo nedarbu. Prieš mūsų akis alternatyvos daug frakcijų dirba, kurdami jas, pavyzdžiui, bandoma sukurti Europos socialinį ramstį. Taip pat kalbant apie mokymosi galimybės, neseniai patvirtinome programą EURES, kuri numato jaunimo judumo skatinimo programas, taip pat koordinuojama Europos darbo rinkos politika. ES daug skirtumų įvairiose valstybėse narėse ir mes žinome, jog būtina e, atsižvelgti į skirtumus valstybėse narėse. O dabar du norintys pasisakyti. Pirmiausia, 247. 247 numeris. Gal galėtumėte atsistoti ir prisistatyti? E, aš pažįstu šią moterį, e, ji iš Airijos, mes tikrai nesusitarusios, tačiau taip jau susiklosti, kad ji paprašė žodžio pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponia pirmininko pavaduotoja. Aš noriu paskatinti Europos lyderių programą, kur jau 25 metus gyvuoja, šiandien svarbus egzaminas, ir tai buvo pirmoji programa, e, kuri e, tarsi susijėjo Europą, Europos instituciją su savo piliečiais. E, ši E, Europos demokratijos išraiška užtikrino, kad e, Europos e, valstybės narės ir piliečiai taps svarbus principo, kuris taikomas iš apačios į viršų liudininkai. Ši programa kuria naujas galimybės jaunimui ir visiems kitiems. Ačiū. So our members will respond uh, e, Gal galėtų kažkas labai trumpai dar paklausti. 197, 197 numeris, jam suteikiama žodis. Ačiū, aš esu Bernardo Ramos iš Ispanijos. Uh, Priklausau Europos federalistų sąjungai. Noriu padėkoti už tai, kad suteikėte galimybę atvykti į Europos parlamentą. Kalbu kaip dviejų jaunuolių tėvas. Mano sūnus baigia universitetą ir yra bedarbė ir neturi jokių galimybių darbo rinkoje. Džiaugčiausi, jei jūsų darbo atvarkę būtų įtrauktas jaunimo nedarbo klausimas. Jūs tiesą kalbėjote apie tai, tačiau vis dėlto mane nuvilia tai, kad jūs kalbate apie tai, kaip panaikinti simptomus, tačiau neieškote lygos priežasčių. Man atrodo, Europos parlamento vaidmuo visuomenėje turėtų būti esminis. Aš tikrai Neprieštarauju, kad kažkas bus labai turtingas. Jei pažiūrėsime statistinius duomenis, tai matysime, kad dar niekada mes neturėjome tiek galimybių e, kurti. Mes tapome tokie turtingi, kad e, galime naudotis naujausiamis technologijomis. Tačiau, kalbant apie socialinį e, modelį, apie darbo santykius, tai šioje srityje turi daug kas keistis. Ir mes turime būti pasirengę keistis. Ir aš kreipiuosi į Jūs kaip į e, visuomenės pavyzdį. Noriu paprašyti pristatyti tą naująjį socialinį modelį, kuris leistų išeiti iš e, tos beviltiškos padėties ir kad nenutiktų tai, kas nutiko mano asmenėje šeimoje. Now, next... Ačiū. Mūsų kitas kalbėtas 548, 548 numeris. 548. Nematau, ar kas atsistojo. O ačiū. Dabar jūs matau ir tas e, numeris puiku, kad jį pakėlėte. Dvi minutės jums jūsų klausimai. Ačiū, Sergio Kamas. Aš esu iš Bavaros, Sicilijoje e, esančio mažo miestelio. Kalbame apie jaunimo nedarbą. Tai Europos e, problema ir su šia problema susidurėma visoje Europoje, Europos pietuose ypač. Šiandien norėjau pasakyti štai ką e, Vienas jaunimo nedarbo aspektas yra tiesiog pražiūrimas, tai yra situacija provincijose. Italijoje tie e, labiausiai nutolę nuo miestų regionai e, atsidūrė dar prastesnėje situacijoje, nes ten jaunimo nedarbas dar didesnis. Dažnai matome, kad jaunų bedarbių yra daugiau nei pensininkų tose regionuose. Ir tada kyla klausimas, kas nutiks su tomis provincijomis. Aš įsitikinęs, kad provincijos turi gyvuoti, jos negali mirti, negalime leisti, kad iš ten žmonės tiesiog išsikeltų. Tačiau, norint, kad jaunimas liktų provincijose, svarbu užtikrinti darbo vietas tose e, vietovėse, kur jie gyvena. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį 350 numeriui. Ačiū. Labadiena visiems. Pirmiausia, norėtume padėkoti už kvietimą dalyvauti čia. Fondas Jon Moheras e, moterų fondo vardu nori padėkoti Jums. Mes kartu su kitomis kolegomis, kolegėmis tiksliau dirbame čia. E, norime skatinti moterų socialinę įtraukti. Norime, kad e, įsidarbinimo galimybės moteriams būtų tokios pačios kaip ir vyrams. Savo pranešime norime atkreipti dėmesį į tai, kad e, atremant ateities iššūkius būtina užtikrinti vienodas galimybes, vienodas teisės moterims ir vyrams. Kalbu čia ir apie e, įsitraukimą į darbo rinką. Aišku, e, ne vienodo darbo užmokesčio skirtumas e, sumažėjo, tos užmokesčio žirklės dabar netokios ryškios kaip anksčiau, tačiau vis dėlto um, moterims grėsmė netekti darbo yra daug didesnė nei vyrams. Taip pat e, yra vis dar daug moterų, kurių darbo sutartys yra e, terminuotos. E, o mes norime atkreipti dėmesį į tai, kad pilietinė visuomenė turi imtis priemonių, kad ši situacija keistusi. Taip pat turime kreiptis į, ir į Lenkijos parlamento narį, kuris kovo 8-osios proga pas, taip negražiai pasisakė apie moteris. Tai kaip e, šachas paskelbtas moteriai e, tikrai nebūtume tiek pažengę į priekį, jei moterų indėlis žengiant pirmin nebūtų toks didelis. Thank you. Dėkoju. Šie pasisakymai buvo susijęs su lygybė, kaimo plėtra, provincijomis ir taip pat buvo kalbama apie naujo ekonominio modelio poreikį. Pone Steinberg, gal galėtumėte sureaguoti į kai kuriuos iš šių pasisakymų. Žodis jums. Ja, Labai daug klausimų dviem minutėms. Iš ties yra tokių programų, kurios leidžia pilietėms ir piliečiams priartėti prie Europos politikos ir Europos parlamentas remia šias programas tokias e, kaip minėtos dviejų e, jaunuolių tėtis, kuris kalbėjo apie savo sūnus, kurie baigė universitetą ir yra bedarbiai, nėra vienintelis. Daug jaunimo e, neturi darbo, nors turi tinkamą kvalifikaciją. Taigi mes turime rūpintis tais žmonėmis, e, nes e, mes nepamirštame šių faktų, tačiau mums svarbu tai, kad valstybės narės čia turėtų uh, daugiau nuveikti todėl, kad e, investuojama taip pat e, konkrečiose srityse. Svarbu ypač kaimo vietovėse, nutolosiose vietovėse, e, atokiose regionuose tinkamai investuoti. Mums be galo svarbu, kad nedingtų ne vienas Europos regionas, kad žmonės neįsikeltų tik dėl to, kad nėra darbo. Turime baigti taupimo politiką, turime stiprinti ekonomiką, turime ieškoti tinkamų priemonių, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos. Visai nepriklausomai nuo to, ar jaunuolis baigęs tik mokyklą ar aukštąją mokyklą. Mums e, be galo svarbu yra stiprinti ir moters vaidmenį, ieškoti moters užimtumo galimybių. Europos parlamentas kovoja ne tik su nedarbu, jaunimo nedarbu, tačiau ir pasisako už moterų lygybę. Daugelis moterų atsidūrusios e, siaubingoje situacijoje dirba e, baisiomis darbo sąlygomis. Ir tiesa, E, kai kurie girdėti atvejai apie darbą labai mm, siaubingomis sąlygomis nėra tokie bendri, tai atskiri atvejai, tačiau mes dėl geresnių darbo sąlygų kovosime ir toliau. And, Dėkuoju toliau, ponia Lopes, dvi minutės. Dėkuoju visiems kalbėjusiems ir norėčiau išsakyti kelias pastabas. Minėtos programos turi būti remiamos ir toliau, tiek jaunimo garantijų programa, tiek kitos, tiek Horizontas 2020 programa, jos visos yra be galo svarbios. Tačiau taip pat manome, kad labai svarbu, kaip galima geriau paskirstyti Europos biudžetą ir e, jį skirti darbo vietų, kokybiškų darbo vietų jaunimui kūrimą. kūrimui. 197 e, kalbėtojas minėjo apie politikos pakeitimą. Taip mes dėl to tam pritarėme. Jeigu nepakeisime šių politikų, tuomet met negalėsime išsivaduoti iš krizės ir recesijos. Reikia sukurti naują socialinės ir ekonominės politikos rūšį. Dabar baigsiu paminėdama e, kelias pastabas susijusios su lygybė ir kaimo vietovėmis. Manome, kad labai svarbu kaimo vietovėse e, žmonės išlaikyti tose vietose prie žemės. Tai labai svarbu. Todėl labai svarbu, kad jie galėtų turėti, turėti prieigą prie tų pačių paslaugų kaimo vietovėse, kaip ir miesto vietovėse. O dabar bent jau pietų Europoje to nėra. Labai svarbu, kad kaimo vietovėse žmonėms būtų mokamos tinkamos algos, iš kurių galima būtų pragyventi. O tai reiškia, kad už žemės ūkio produktus reikia mokėti atitinkamą kainą, o dabar tas kainas numušinėja didieji platintojai. Todėl jaunieji ūkininkai pasitraukia nuo žemės. Reikia, kad jie ir toliau ūkininkautų ir gyventų padoriai. Pietų Europoje labai didelė depopulacijos ir problema ir trūksta jaunų žmonių. Aš suvokiau, kad Mes tik palėtėme šios plačios temos viršūnę. Kiek iš jūsų manote, kad Europa daro pakankamai e, mažindama jaunimo nedarbą? Ar galite pakelti savo numerius? Tikrai nekaip atrodo. Kiek manote, kad Europa turėtų daugiau stengtis kovodama su jaunimo nedarbu? Labai svarbu kad parodytumėte savo nusivalimo lygiai. Mes, kaip išrinktieji nariai, turime į tai atsižvelgti. Kas nors turėtų iš, net nufotografuoti šį vaizdą. Dabar keliaukime toliau prie kitos temos, e, kuri kartais yra gana kontroversiška dėl globalizacijos. Globalizacija labai padėjo, tačiau galbūt kai kas mano, kad jie iš to negavo jokios naudos. Dabar laikysimės to paties formato ir žodį iš pat pradžių suteiksiu Oxfam tarptautinio, e, tarptautinio biuro atstoviai Natalijai Alonso. Ačiū. Aš norėčiau Jums pirmiausia užduoti klausimą. Ar žinote, kiek daug žmonių patiria skurdo grėsmę ES? Jeigu įsivaizduojate, kad Europa yra turtingiausias kontinentas, kaip manot, vienas iš dešimties, du iš dešimties. Realybėje keturi, vienas iš keturių piliečių atsiduria mm, tokiame pavojuje. Tuo pat metu Europa Europoje yra 342 milijardieriai. Skurdas ir neligybė nėra trūkumo klausimas, tai yra politinis pasirinkimas. Prezidentas Obama sakė, pasaulis, kuriame mm, vienas procentas žmonijos turi tiek turto, kiek likę 99 procentai, niekada nebus geras. Aštuoni turtingiausio pasaulio žmonės valdo tiek pat turto, kiek pusė pusės skurčiausiai gyvenančių pasaulio piliečių yra negerai. Mes siekime užtikrinti, kad vis, reikia užtikrinti, kad visos ES politikos prisidėtų prie tos neligybės mažinimo. Ka, kaip tai daryti? Pirmiausia, per mokesnės politikas. Reikia turtą paskirstyti tam, kad būtų sumažintas skurdas. Taip pat įmonės turi prisidėti. Europos Sąjunga turi užtikrinti, kad įmonės praneštų, kur uždirba pinigus ir kur moka mokesčius. Ir dar vienas dalykas, kur Europa gali tikrai prisidėti reglobalizacijos teikiamos naudos yra migracija. Migracija gali atnešti naudos abiem pusėm. 2015-aisiais migrantai nusintė du kart daugiau pinigų į besivystančias šalis, negu kad e, buvo skiriama kitais kanalais. Ir todėl Oxfamas, e, Oxfam organizacija e, siekia tokios politikos, kur žmo, kur, kurioje žmogus būtų tos politikos centre. Dėkoju. Dabar EPP atstovas Daniel Kaspari atsakys į šias mintis. Mielos pilietės, mėly piliečiai, globalizacija vyksta ir prieš mūsų akis galimybė veikti kartu arba tiesiog stebėti, kaip ji vyksta. Yra tokia valstybė, kuri nebendradarbiauja, tai yra Šiaurės Koreja. Ir ten žmonės tikrai gyvena prastai. Viena vertus žmonėms ten labai blogai, kita vertus ta šalis izoliuojasi nuo e, bendrosios pasaulio rinkos. Galvodamas apie e, savo tėvynę, turiu pasakyti, kad e, savivaldybių lygmenis sprendimus priima savivaldybės taryba, e, valstybės mastu priima sprendimą e, valstybės parlamentas, o Europoje, e, Europos Sąjungoje sprendimus priima Europos parlamentas ar kitos institucijos. Tačiau e, kas priims tą lemtingą sprendimą dėl pasaulio, to nėra. Todėl sprendimą priima tie, kurie nebūtinai rūpinasi tuo, kaip sekasi patiems silpniausiems, pažeidžiamiausiems. Todėl uh, Mes Europos Sąjunga jau daugelį metų bendradarbiaudama e, per partnerystės e, prekybos sutartis bandome kurti naujas taisyklės. E, kartu su maždaug šimtų valstybių esame pasirašę apie 40 prekybos sutarčių. Savaitės pabaigoje panašu bus pasirašyta ir prekybos sutartis su Kanada. Tai be galo svarbu. Mes, e, mano frakcija siekia tarptautinių sutarčių, siekia pasaulinio reglamentavimo, o kita vertus, e, stebint e, skurdo statistiką, turint omenyje Aziją, Kiniją, kitas valstybės, kur daug žmonių skursta dėl to, kad dirba E, tokį darbą, už kurį mokama labai nedaug, tačiau panašios e, situacijų galima stebėti ir pačioje Europoje. Right there, o dabar žodis. E, liberalų ir demokratų frakcijos atstoviai. Ačiū. Džiaugiuosi, kad tiek daug jūsų susirinko ir džiaugiuosi, kad mus linksmino muzikantai. Ne visada taip galime mal, pa, pasidžiaugti muziką. Mes nesame akli ir kurti toms problemos, kurias jūs paminėjote - neligybė, skurdas, kitos Europo, e, pasaulio problemos. Tačiau galbūt kartais reikėtų prisiminti, kad Europoje piliečiai gali pasidžiaugti aukščiausių pragyvenimo lygių ir reikia pagalvoti, kaip tai išsaugoti greitai besikeičiančiame pasaulyje. Kolegos jau minėjo, kad už ES ribų e, vyks daug ekonomikos augimo ir tai gerai ne tik toms valstybėms, bet ir mums. Turime užtikrinti, kad globalizacija netaptų lenktynėmis kuriuose didžiosios kompanijos ieško didžiausių pelnų, mažindamos standartus. Atvirkščiai reikėtų nustatyti aiškias taisyklės prekybai ir investicijai ir pasinaudoti savo ekonominių svorių. Turime nustatyti principą, jei norite atvežti prekes į ES, turite laikytis tam tikrų standartų. Turime nustatyti vartotojų teisų aplinkos ir maisto saugos taisyklės. Ir pasaulio arenoje turime pasinaudoti savo ekonominiu svoriu. Pasaulis nėra tobulas, toli gražu, tačiau, man atrodo, diskusijos dėl to, kokia turėtų būti priekyba, intensyvėja. Ir atsiranda e, naujos priekybos politikos kontūrai. Mes bandome įtvirtinti savo vertybės, tačiau to siekti turėtume ne užsipuldami globalizaciją, bet ambicingai bandydami pritaikyti taisyklės, kurios būtų tarsi gairės globalizacijai. Tos taisyklės turėtų būti grindžiamos vertybėmis, aukštais standartais, o tikslas turėtų būti mažinti neligybę. Ačiū. Dabar kalbės 424 vietoje sėdintis asmo. Labadiena, parlamento nariai, ponė pirmininkė. Mano vardas Stefan, aš esu iš Antverpino miesto, maždaug valanda nuo kelio, kelio nuo čia į šiaurę pirmininkė. Tiesiog išsitieskite ir kalbėkite. Ne laikykite mikrofono. Jums bus patogiau taip kalbėti ir geresnis garsas. Ačiū, gerbiami parlamento nariai. Pone pirmininkė, aš esu Stefanas iš Antverpeno, maždaug valandą kelio nuo Briuselio. Aš esu Antverpino asociacijos studentai Europai narys. Ir noriu užduoti Jums klausimą. Ar žinote, kad Europos 50 turtingiausių kompanijų sumoka tik tai 2 procentus visų mokesčių? Kaip spręsti šią problemą, kaip užtikrinti, kad korporacijos sumokėtų joms pridarančius mokesčius, kad mokesčių harmonizacija įsigalėtų. Ką mes kartu galime padaryti? Dabar valstybės viena su kita varžosi, o kas yra laimėtojai didžiosios korporacijos. Ką mes galime padaryti, ką gali padaryti tos dvi asociacijos, kurių narys aš esu. aiškus pritarimas jūsų nuomoniai. Dabar 426 prašo žodžio, o po to 104 numeris. Keturi šimtai dvidešimt šeštas numeris, tas asmo paprašė žodžio. Labą dieną, Aš irgi atstovauju Antverpeno organizacijai Students for Europe. Noriu pritarti savo kolegai, kuris ką tik kalbėjo, aš jam visiškai pritariu. Įsigalėjo baimės atmosfera. Žmonės, piliečiai baiminasi imtis verslo, nes iš karto užgriūna našta ir problemos. Kaip galime paskatinti žmonės dalyvauti e, stiprioje ekonomikoje. 104. Labą dieną. Aš esu Europos pilietis, paprastas pilietis, mano vardas Jean-Marie. Noriu pratesti klausimus. Europoje įsigalėjo įspūdis, kad Europa tik gali nurodinėti. Darykite taip, darykite kitaip. Bet e, rimtų sprendimų priimti ne, nebesugeba. Mano klausimas toks. Europoje atsivėrė didžiulė praraja tarp to, ką mes čia kalbame ir to, kaip teka gyvenimas kasdienybėje, gatvėje. Kaip spręsti šią problemą? 140. Sir, 140. Dabar 14 numeris. Ačiū, pirmininkė. Aš esu meras iš Abrucijos ir čia šalia manęs sėdi kiti centrinės Italijos miestų merai. Mes nukentėjome nuo žemės drebėjimo po to mūsų užgriuvo sniego, lavinos ir kiti geologiniai, meteorologiniai reiškiniai. Dabar kalbame apie įvairias problemas. Mes patys gyvename vidury didžiulės probleminės situacijos. Jaunimas išvyksta iš mūsų miestelių, nes nemato ten ateities. Mes kreipiamės pagalbos į Europą. Ji teikia tam tikrą pagalbą, bet norime, kad teiktų daugiau pagalbos, priartėtų prie mūsų ir piliečių. Kai įvyksta tokios katastrofos, reikia ypatingų priemonių. Kreipiamės į savo vyriausybę, į savo regioninę vyriausybę, o dabar kreipiamės į Europą iš Umbrijos, iš Abruco regiono, iš Markių regiono kreipiamės į Jūs ir prašome pagalbos. Dėkojame pirmininkui Tajani atvykti ir dalyvauti čia. Mes esame miestų ir miestelių merai, kuriems kasdieną tenka spręsti problemas po žemės drebėjimo, mūsų regionas patiria krizę, užsidaro mokyklos, mokyklos parduotuvės, ekonomika yra parklubdyta. Štai e, to, to, tokioms realijoms atstovaujame mes. Well, we... Ačiū, kad jūs čia atvykote. Mes reiškėme užuojautą jums ir jūsų bendruomenėms. Mes suprantame kaip, kokias kančias jūs patyrėte. Dabar 159 e, kalbėtojas. Ah, ok. Euh, bonjour à tous. Euh... Labą dieną visiems. Aš e, noriu ne tiek paklausti, kiek e, sureaguoti į pono Kasparį pasisakymą dėl globalizacijos. Mes visi žinome, kad e, šis klausimas sukelia labai daug reakcijų ir kitų klausimų - ekonominių, simbolinių, kultūrinių, filosofinių ir taip toliau. Ir kalbame, ar tai yra gerai ar negerai. Ir e, visi šie klausimai nuo čia iki Bankoko, iki Afrikos rūpi įvairiems žmonėms. Ir jeigu mes e, nežiūrėsime į, e, į globalizaciją labai aiškiai ir neapsimetinėdami, tai tada būsime kaip Šiaurės Koreja. E, nes kitaip mes būsime tiesiog intelektualiai nesažiningi. Tačiau uh, atrodo, kad e, tokiu būdu, kalbėdami apie globalizaciją, mes atgrasome daug europiečių nuo Europos projekto. Tokios kalbos atgraso žmonės matome, kad Prancūzijoje tiek praeitie, tiek dabar e, iškilo kraštutiniai dešiniai ir kraštutiniai kairieji. Labai daug žmonių suabejoja Europą. E, reikia būti atsargiems, kad istorija nenukryptų nuo tinkamos krypties. Dėko, dėko, Dabar grįžkime prie parlamento narių ir turėsite atsakyti į daug klausimų nuo apmokestinimo iki įstraukimo. Italų kolegos klausė, kaip jiems toliau gyventi, skirtumai ir taip toliau. Pone Gasparį, žodis jums. Daug klausimų per dvi minutės. Kaip ir jūs kalbėjote, Viena pagrindinių problemų yra tai, kad visada suteikiamas dvi minutės, tai didžiausia problema. O kalbant apie mokestinį teisingumą, manau, kad ypač e, daugelį frakcijų ši tema yra puikus pavyzdys, e, kiek ir kaip žmonės nepatenkinti ES. Čia Europos parlamente mes būtume pasirengę išspręsti šios klausimus, tačiau valstybės narės mums nesuteikė kompetencijos spręsti šį klausimą. Mokestinė kompetencija yra valstybių narių rankose. Valis valstybių narių pilietės ir piliečiai gal norėtų, kad šios e, klausimus, šios problemas spręstume mes, tačiau e, pačios valstybės, vyriausybės nesuteikia mums tos galimybės. Tai nesažininga, manau, kad tai reikėtų keisti ir aš tikiuosi išsamių debatų šią temą ką galime keisti ir ką gali, kur galima sprendimus priimti čia ES, nes aš manau, kad kitų atveju mes tų problemų neįspręsime tiesiog. Antra, pagalba nuo katastrofų nukentėjusiems regionams. Laimiai e, čia yra priemonių, tačiau pritarčiau, kad ES galėtų dar daugiau nuveikti. Būkime sąžiningi, ES viena nieko neišspręs arba išspręs ne viską. Yra daug priemonių, kai patys regionai gali imtis tam tikrų priemonių. Aš e, Kartais galvoju, kad iš pačios Europos tikimasi per daug. Galime pabandyti sustvarkyti savo jėgomis. E, tačiau Aišku, turime nepamiršti, kad valstybės narės pačios turi atlikti namų darbus ir prevenciškai dirbti, e, bandydamos, e, kad katastrofų poveikis nebūtų toks didelis. Ir pagaliau trečias klausimas, kodėl tiek daug žmonių nusigręžia? Aš tai matau. Tačiau e, manau, kad valstybėse narėse žmonės labai puikiai atpažįsta, kokia partija už ką kovoja, kas yra prieš ir kas galų gale e, nutinka. E, tačiau bent jau mano tėvynėje per televiziją girdėti, kad Europa nusprendė taip. Taškas. Uh, Žmonės visai nežino, kad kalbamasi toje Europos Sąjungoje, kad diskutuojama, um, o žmonės to nežino. Štai todėl sustiprėja e, ekstremalios jėgos, e, sustiprėja tie žmonės, kurie galvoja, kad tik Europa kažką nusprendžia, o ne jie. And... Ačiū. Iškart pereisiu prie e, žodžio ponia Šarkė. Ačiū, pane pirmininkė, noriu padėkoti už puikius klausimus. Buvo kalbėta daug klausimų, mokesčių vengimas, įmonių apmokestinimas. Tai iš ties yra tie klausimai, kuriuos mes turėtume spręsti siekdami kurti vienodas sąlygas visoje ES. Tačiau dabar valstybės narės tarsi um, rungtyniauja, norėdamos prisitraukti tas įmonės, e, siūlydamas kuo mažesnius e, mokesčius įmonėms, e, sudarydamas ypatingas sąlygas. Ir dabar Europos komisija, komisijos nariai kaip tik sprendžia šiuos klausimas ir ypač nagrinėjamas Airijos atvejais, kur nagrinėjama, ar tai buvo teisėta ar neteisėta valstybės pagalba. Manau, kad šiuose srityse mums e, problemas pavyktų įspręsti iš vien dirbant. Dar vienas labai svarbus klausimas, ir čia noriu pateikti klaus, pavyzdį. Kalbant apie skaitmeninę bendrąją rinką, mes kaip tik bandome dirbti kartu, kalbame apie naujų darbo vietų kūrimą informacinių technologijų sektorioje, tačiau e, čia taikomos 28 skirtingos e, e, sąlygos ir Norėdami sukurti veikiančią skaitmeninę e, rinką, turime suvienodinti teisės aktus, kurie tai reglamentuoja. E, dar vienas klausimas apie žemės drebėjimą. Tai viena tų katastrofų, kuri paveikia daugelį iš mūsų. Tai problema, kuri mus jaudina ir aš uh, E, tikrai tikiu, kad pirmininkas Tajani nepraleidžia nei dienos, nespręsdama šio klausimo. Ir tikrai tikiu, kad jis e, suteiks reikiamą pagalbą. Čia tikriausiai turiu baigti, tačiau noriu išreikšti dar vieną mintį. Mums manau, kad reikia didesnio politinio balsos lyderystės. Uh, Manau, kad neužtenka kalbėti tik apie tai, ką Europa daro gerai ir blogai. Jei kalbėsime apie žemės ūkį ir skaitmeninę bendrąją rinką ar apie kitus dalykus, mūsų diskusijos galėtų būti daug spalvingesnės, jei e, tose politinėse diskusijose dalyvautų žmonės ir jie diskutuotume kon apie konkrečias politikos rytise. Ir kita vertus, tam čia ir susirinkome. Ačiū. Noriu padėkoti abiem parlamento nariams. O dabar kalbėsime apie 27 valstybių narių Europos Sąjungą. Tikriausiai žinote, kad Junktinė karalystė pareiškė norą išstoti iš Europos Sąjungos. Kitą savaitę įvyks dar vienas svarbus žingsnis šią linkmę. Mes kreipimės į Selin Geisman, kuri yra organizacijos Young Europeans France E, pirmininko pavaduotoja, taigi kreipiuosi į Jūs, žvelgdama į e, e, jaunus europiečius, ką norėtumėte pasakyti apie 27 valstybių narių Europą? Mm, Pone Europos parlamento pirmininkė. Pone vicepirmininkė, ponai ir ponios, Europos parlamento nariai, visuomeninių organizacijų atstovai. Ko, ką jūs jautėte 2016 metų Britanijos referendumo metu? Aš tai jaučiausi liūdna, kad jie nubalsavo išstoti iš Europos Sąjungos. Ir mes dar ilgai jausime breksito pasiekmes. Liūdėsys paskui virto pykčiu. Brexit šalininkai iš mūsų kartos pavogė ateitį. Labai svarbu, kad naujoji karta ir visi Europos piliečiai tikėtų Europos Sąjungą ir vėl pradėtų svajoti apie Europos projektą. Dėja, šiandieną taip nėra. E, Prancūzijoje jauni europiečiai e, tai pripažįsta, prarandamas pasikeimas Europos institucijomis. Ir todėl būtina veikti dabar, kol dar ne per vėlų. Mūsų misija yra atkurti viltį ir pasikeimą Europos demokratiją, Europos sąjungą. Ir Europos parlamentas turintis priemonių mm, kad veiktų savo atstovaujamų piliečių naudai. Mums reikia stiprios Europos, kad galėtume e, išeiti iš šios krizės. Jeigu ksenofobai ir antieuropiečiai šitiek jėgų deda, kad suardytų Europą, mes su tokiu pačiu ryštu turime įrodyti, kad mes esame geresni. E, Jau prieš dvi savaitės prancūzijos jauni europiečiai pradėjo veikti. Buvo sušauktas e, kongresas jaunimo ir kelias dienas intensyviai diskutavome ir mums pavyko parašyti piliečių konstituciją iš dviejų skirsnių. Iš sėkmė parodo, kad mūsų karta nori eiti pirmin, norime teikti konstruktyvius pasiūlymus savo bendrai ateičiai norime, kad būtume labiau demokratiški, susivienyje ir integruoti. Reikia suteikti žodį jaunimui, kad būtų sukurta nauja, inovatyvi Europa. Kurkime kartu tą Europą, kokios norime, o ne tą, kokią mums primeta. Thank you. Ačiū. O dabar du Europos parlamento nariai e, teiks savo pastabą šio klausimo. Pirmiausia, ponas Kastaldo. Ačiū, ponia pirmininkė. Mėly bičiuliai, mėly kolegos, Europos Sąjunga yra jos piliečiai. Ir e, tokios progos kaip šiandien yra be galo svarbios. Mes turime priimti sprendimą dėl savo ateities kartu. E, Junktinės karalystės piliečių pasakytas e, ne išstojimui yra vienas didžiausių iššūkių, tačiau mes turime atmerkti akis prieš realybę. Sunkus laikotarpis dabar yra, jį turime paversti galimybėmis. E, E, Britų žmonės pasisakė už įstojimą ir e, svarbiausia priežastis, kodėl jie tai padarė, tai tai, kaip veikia pati Europos Sąjunga. Mes turime rasti būdą, kaip išspręsti šią situaciją. Europos e, projektas buvo vienyti Europos šalis, tačiau šiandien ES taupimo politika skurdina piliečius, o skurdas niekada nėra neutralus, o šiandien Europos institucijos įgyvendina tokią politiką, kur, nuo kurios kenčia valstybės narės ir ne tik. Neįmanoma Europą sugražinti į tinkamą kelią, kad jie atsižvelgtų į piliečių poreikius. Iš ties Socialinės ir teisingos ES kūrimas turėtų tapti svarbiausiu mūsų siekiu. Tai yra įtvirtinta sutartyje. Turime nepamiršti socialinės išlygos ir stiprinti dalyvaujamąją demokratiją. Deja, Junkerio um, planas atskleidžia tam tikras klaidas. Ten nėra tokių priemonių, uh, kuriamis būtų galima atremti šios iššūkius. Brexitas galėtų tapti domino efekto pradžia. Laikas senka ir Jūs tikriausia turite suvokti savo moralinius įsipareigojimus atremenčios iššūkius. Ačiū ir turiu pasakyti, kad ponas Kastaldo yra e, Europos tiesioginės demokratijos frakcijos narys. E, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Mes e, čia susirinkome tam, kad išklausytume jūsų. Ir aš e, labai įsiminiau jūsų pasakytą dalyką. O dabar pereisiu prie anglų kalbos ir pasakysiu, kad jūs perdodate tinkamą žinę Europos ateičiai. Ta žinia turėsime patvirtinti Romoje, kai vėl susitiksime 25 dieną. Reikia aiškiai pasakyti, kad mums reikia naujos darbo tvarkės ateičiai. Nes dabar kyla pavojus taikai ir klėstėjimui. Tačiau ir mūsų gyvenimo būdai, būdui ir teisiai į laimę. Europos jaunimas gali perduoti šią žinią ir jūs turėtumėte tai padaryti praėjus 60 metų dabar Romoje reikia suprasti, kad ES ne tik rinka, mes turime būti pilnai išsivyšti ekonominę, politinę, kultūrinę, socialinę mm, sąjungą. Selin, turbūt supranti, kad tam reikia, jog Europos piliečiai taptų pilnais piliečiais. Ir tai yra svarbiausia žinia. Taip pat reikia pateikti e, pagrysius argumentus, kad būtų įtikinti kiti, kodėl mums reikia Europos, nes galime būti daug sėkmingesni, pasilikę kartu, kovodami su klimato kaita, su nedarbu, su skaitmeninė revoliucija, e, įdėkdami skaitmeninę revoliuciją užtikrindami prieigą prie socialinės apsaugos ir užtikrindami, kad Europa pateiks tiek darbo vietų, kiek jums reikia, kad galėtumėte džiaugtis geresnė ateitimi. Tačiau jau šiandieną mes pradėjome šį darbą ir tai yra labai svarbu. Um, I'm, I'm going to have some difficulty You can all lower your numbers now. This is the most. Dabar galite nuleisti numerius, nes pasipylė prašymai kalbėti. Daugelį kalbėtojų teks nuvilti. Dabar suteikiu žodį 690, 690. Prašau kalbėti. Aš Esu Julian Schulz iš Vokietijos, man 17 ir pirmą kartą šiais metais balsuosiu rinkimuose. Daugelis čia salėje man pritars, kad mano karta yra ta karta, ant kurios pečių guls ES ateitis. Mes esame atsakingi už ES ateitį. Todėl noriu pasakyti, kad be galo svarbu mano bendramžius pasimti kartu. E, šviečiant politiškai suteikti jiems galimybę priimti sprendimus rinkimuose, nes e, mano kartos žmonės kartais būna abejingi ir Brexit balsavimas parodė, kad daug jaunuomenės nebalsavo Junktinėje karalystėje. Manau, kad turėtume ieškoti būdų, kaip tai keisti. Jauni žmonės turi domėtis Europą, politiką ir Tai turėtų tapti ES interesu e, užtikrinti tinkamą politinį jaunuomenę švietimą. Ačiū. And now 321, 321, 321. 321 suteikiamas žodis. jums suteikiamas žodis. Labą dieną visiems. Aš esu An, Maastrichto universiteto studentė, e, esu Europos studentų grupės narė. Labai svarbu, kad būtų kalbama apie Europos teikiamą naudą ir laisvės, kurios suteikia Europos pilietybę Kartais atrodo, kad tos e, tarptautinės institucijos yra per daug nutolusios nuo atskirų šalių. Trumpai, kaip e, suteikti norą žmonėms, kad, kad Europos būtų daugiau, kaip juos paskatinti to norėti? Ar netrodo, kad Europos institucijos per daug užsidariusios? Dėkoju. Thank you and well done to your colleagues. Ačiū Beje, jūsų kolegos pasistengė, kad e, nuotrauka būtų ypatinga. Paprastai šioje salėje to neleidžiame, bet šiandien yra išimtis 809, 809 pačioje salės, e, pačiame salės gale. Sveiki, aš Laura Hjun, irgi iš Virzel, Vokietijos. E, šiandienos darbo tvarkėje ieškome, kaip e, Europą paruošti naujai ateičiai. Manau, kad ypač pabėgėlių politikoje turime ieškoti geresnių sprendimų. Tokios valstybės kaip Lenkija, pavyzdžiui, nepriima pabėgėlių, o aš manau, kad Vokietija, pavyzdžiui, priėmė labai daug pabėgėlių. Ir manau, kad Angelai Merkel pasisekė e, įgyvendinti tą politiką. Tačiau siekiant vieningos Europos, e, reikia siekti, kad ir tokia Lenkija taip pat priimtų pabėgėlius. Tiek norėjau pasakyti. And the final speaker, the final... Paskutinis kalbėtojas šią temą 609. Ačiū. Mano vardas yra Sonė, aš atstovauju jauniesiams Europos federalistams. Kai kurie žmonės džiaugiasi, kad po Brexito Europa pajudės į priekį ir labiau integruosis, tačiau aš kvestionuočiau tokią nuomonę. Kartais susidaro įspūdis, kad Europai, Europos Sąjungai rūpi tik tai ekonomikos arba praktiniai klausimai, tokie kaip saugumas. Pamiršome, kad mūsų Europa turėtų būti politinis projektas, o svarbiausi klausimai - solidarumas, taika ir klėstėjimas. Mano klausimas toks, kaip sustiprinti sąjungą nors ji netrukus taps ne 28, o 27 valstybių sąjunga. Ačiū. Pone Rodrygės, jums adresuoju šį, šios klausimus, ypač paskutinį, kaip sustiprinti Europą. Ačiū. Kalbėsiu apie bendrąją diskusiją kaip įžiepti aistrą kurti Europą. Pasidalysiu asmenę istoriją. Aš pradėsiu nuo Erasmus programos patirties. Studijavau su studentais iš visos Europos, iš viso pasaulio. Tai tiesiog pakeitė mano gyvenimą, patyręs to tokią patirtį, įvyksta lūžis gyvenime. Taigi, atsakysiu į klausimą taip. Mums reikia patirti daug daugiau bendrų patirčių, darbuotis kartu įvairiose srityse, mokydamiesi, rinkdamiesi pirmą darbą, keliaudami po Europos miestus, susidraugaudami su jų gyventojais, gilindami savo žinias meno ir mokslo srityse, prisidėdami prie humanitarinių akcijų. Mes patirsime tokių patirčių. Dabar reikia realių sprendimų, sprendžiant pabėgėlių krizę. Dabar reikia pagalbos trečiosioms šalims. Štai kuo galėtų užsimti Europos jaunuoliai, jie, gali, jie galėtų dirbti kartu ir žiepti tą aistrą, tą norą kurti bendrą Europą jaunai kartai. Raginu patirti naują demokratiją. Šiandien mes kaip tik prieš savo akis stebime tokios demokratijos pavyzdį. Ponas Kastaldo toliau kalbės. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu prancūzų kalbą, kadangi aš esu Erasmus kartos vaikas. Du metus praleidau studijuodamas Prancūzijoje, o dabar kalbėsiu itališkai. Rispondo alla prima domanda, si chiedeva bisogna coinvolgere i giovani, è vero, e bisogna partire per coinvolgerli. Turime įtraukti jaunimą, įtraukti į dalyvavimo politiką. Europa turėtų koncentruotis į tiesioginio dalyvavimo instrumentus, į tiesioginę demokratiją. Yra tam skirtos technologijos šiais laikais, susijusios beje ir su balsavimu, su rinkimais. Nuo pirmųjų žingsnių žmogui turėtų būti formuojama politinė savimonė. Šita iniciatyva e, piliečių Europa, jai turėtų daugiau dėmesio skirti komisija. E, buvo užduotas klausimas, kaip labiau propaguoti e, laisvės ir kitus standartus, mes turime šiek tiek kilstelėti kartelę. Šiandien turime kurti socialinę Europą. Sutartys numato labai plačias nuostatas. Neužtenka vien tik tai svaidytis žodžiais. Mes turime imtis veiksmų. Turime kurti tokias priemonės, kurios didina solidarumą. E, solidarumas tai yra bendri veiksmai, pavyzdžiui, pabėgėliams e, ir imigrantams. Ir jeigu mes nesimame veiksmų, tai pagrindinis dalykas, kuris mažina pasitikėjimą e, sąjungą. Laikas lekia ir mums reikia apsispręsti, ar mes žengsime koja kon su istorija, ar sustosime ir pasitrauksime istorijos paraštės. Ačiū. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje. Dabar perinam prie kitos temos - saugumas, piliečių apsauga neramiais laikais. E, nekartosiu tų nuogastavimų, kurių visi turime dėl saugumo ir iškart suteiksiu žodį mūsų pranešimui pranešėjui, e, ponui Bastrai, kuris yra Londono karališkojo koledžio tarptautinio radikalizacijos studijų centro mokslo darbuotojas. Žodis jums. Ačiū. Prieš metus čia Briuselėje kovo 22 dieną buvo parodyta, kad ryšys tarp nusikaltimo ir terorizmo yra tikras. Albakravi teroristai pateko į metro ir oro uostą. Jie, da, e, jie ilgą laiką kalėjo kalėjime, buvo radikalizuoti, prisijungė prie smurtinio džihadistų judėjimo. Dabartinės, e, dabartinė situacija rodo, kad nusikaltėliai tampa teroristais ir daugelie valstybių e, keliaujant į Siriją keliauja tie, kas jau yra bausti. Dabar e, buvę nusikaltėliai yra įtraukiami į terorizmo veiklą, jie radikalizuojami. E, dažnai jų elgesys yra nusikalstamas, jie nar vartoja narkotikus arba juos pardavinėja, pavyzdžiui, Berlyno išpoliai arba Orly oro uosto išpolis tai taip pat patvirtina. Taigi Terorizmas tampa, tampa svarbiu iššūkiu, mums reikia tinkamo atsako. Paprastai e, pasiūlymai susiję, kaip Europa turėtų reaguoti į šios iššūkius, susiję su keitimus informacija, nepriklausomai nuo to, ar tai vyktų valstybėse narėse ar tarp jų. Visos šios iniciatyvos geros. Svarbu prisiminti, kad e, norint užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą, būtinas pasitikėjimas. Pirmiausia, ES turėtų įsteigti ir užtikrinti veikiantį tinklą, e, kuriame bendradarbiautų e, tyrėjai dirbantis su terorizmo persekiojimu. Reikia sustiprinti būtent šį tinklą. Many... Jei praėjusiuose debatuose labai daug kas norėjo pasisakyti, tai šį kartą aš nematau, gal galite dar kartą pakelti savo numerius, kad aš matyčiau e, jūsų korteles. Pirmiausia, ponas Matsola, EPP frakcijos narys, e, pateiks savo pastabas. Ačiū. E, kiek kiekvienas galvojantis apie Briuselį nepamirš e, tos panikos, e, bejėgiškumo ir gedulo e, ištikusio juos pernai. Tačiau kovojant prieš šias terorizmo grėsmes turime uh, matyti tas naujas grėsmes, turime išvelgti grėsmes, kurios atsiranda radikalizėjant visuomeniai. Kreipdamas į savo bičiulius, išgirs, klausdama, kas svarbiausia, išgirstu, kad jie atsako, kad jie nori būti saugus e, ir gyventi tą gyvenimą, kurį gyveno, e, dirbdami tai, ką dirba. Šiame parlamente mes labai sunkiai dirbame, norėdami sukurti e, sklaidą sklandžią keitimosi informaciją sistemą, e, keliaivio domenų įrašo sistema buvo sukurta, buvo sustiprintos patikros e, prie sienų, o kovojant prieš radikalėjimą mes sukūrėme terorizmo persekėjimo programą ir terorizmo finansavimo programa taip pat buvo sukurta. Terorizmo aukos dažnai būna nematomos, jų skausmas lydi kartas. Mes turime nepamiršti tų piliečių, kurių gyvybės praradome. Galime didžiuotis tuo, ką nuveikėme, tačiau to negana. Turime tęsti, turime sklandžiau keistis informaciją, turime daugiau nuveikti e, siekdami didesnį nes sąsajos mūsų informacinėse technologijose. Turime sukurti visiškai veikiančią ES um, nusikalstamų duomenų sistemą. Pavyzdžiui, Berlyno išpolio organizatorius pasinaudojo spragomis. Jis turėjo 40 skirtingų tapatybių. To negalime leisti. Ta E, pasaulinė grėsmė reikalauja pasaulinio atsako bendradarbiaujant kovojant prieš terorizmą, būtina imtis griežtų žingsnių ir aš esu įsitikinusi, kad mums tai pavyks. Ačiū. Dabar kreipiuosi į Moniką Makovį, Europos konservatorių ir reformistų frakcijos narę. Ačiū pirmininkė. Noriu pradėti atsakydama į Rajano klausimą dėl bendradarbiavimo. Taip, bendradarbiavimas tarp valstybių narių, ypač valgybos srityje, keičiantis informacija yra be galo svarbus. Tai buvo ta sritis, kuri kiek šlubavo. O ir dėl jos ir įvyko daugelis terorizmo išpolių. Uh, Turime vizos informacijos sistemą, turime Schengeno informacijos sistemą, Interpolas taip pat turi savo informacinę bazę. Svarbu tai, kad šios duomenų bazės e, pradėjo veikti tiksliau dar prieš metus buvo pus, puspilnės ar pustuštės, todėl kad valstybės narės jų tiesiog nepildė. Daugelis valstybių narių nori, kad ta informacija liktų jose. Jos visai nenori dalintis e, informaciją su kitų valstybių žvalgybomis. Arba tomis institucijomis nepasitikima, arba yra kitų priežasčių. Tačiau dabar daug kas pasikeitė. Europolas, Europos agentūra gavo informacijos iš valstybės narės buvo e, pateikta 8 milijonai naujų informacijos vienetų e, po e, teroristų išpolių Briuselyje. Labai svarbu, kad šios domenų bazės turėtų informacijos, kad ta, tas keitimasis informacija vyktų sklandžiai, suvokiant, jog tai e, padės iškirsti kelią terorizmo išpoliams. E, ir ypač teroristų judėjimas iš Belgijos į Prancūziją pasinaudojant e, skirtingomis tapatybėmis rodo, kad toks informacijos kopimas yra būtinas. Ir tik todėl buvo galima sustabdyti kai kurios teroristus neleidžiant jiems kirsti ES sienų. Šios bazės taip pat e, leistų sklandžiau e, nustatyti įtariamųjų tapatybę, ypač pasitelkus e, akies vyščio informaciją noriu pabrėžti, kad labai svarbu bendradarbiauti kartu. Priešingų atveju mes nebūsime saugus. Šia parlamente yra e, atstovai iš daugelio valstybių narių, tačiau norint, kad mes būtume saugus, reikia užtikrinti tinkamą e, teisės saugos institucijų bendradarbiavimą. Ačiū. Noriu suteikti žodį keturiems pasisakantiems. Pirmiausia, numeris trys. Aš e, Davidas Vėrens, e, noriu pasakyti, esu iš Vokietijos, turiu pasakyti, kad laikai keičiasi, reikia ieškoti naujų priemonių ir anksčiau pasisakysiai kalbėjo apie tas priemonės, kurios leistų sukurti didesnį saugumą. Tačiau neturime perlenkti lasdos e, kas aukoja laisvę vardant saugumo, galų gale neteks abiejų. Reikia įgyvendinti jau egzistuojančius teisės aktus, žvalgyba gali tinkamai bendradarbiauti, nereikia perdėti ir nereikia leisti, kad būtų sulaikomi nekalti asmenys. Mes tikrai negalime aukoti laisvės vardant saugumą. Ačiū. 2, 4, 5, 245 dabar suteikiama žodis. Ačiū. E, aš iš Portugalijos noriu padėkoti už man suteiktą galimybę. E, aš e, esu iš Šiaurės Portugalijos. Ir kalbant apie saugumo klausimus, kalbant apie radikalus, jų grupuotės. jie tampa blogio ašimi. Šiandien kasdien e, naudojami ginklai, rengiami smurtiniai išpoliai ir kai kurie žmonės, e, ypač nutolusiose vietovėse, patys jaučiasi, kad jie yra užpuolami. Pavyzdžiui, medžiotojai naudojasi ginklais. Aš atstov, esu tų medžiotojų atstovas. Ir mums susidaro toks įspūdis, kad mes esame išstumti iš savo vietovių. Labai svarbu, kad Europa nepamirštų to kaimo vietovės taip pat turi būti apsaugotos, e, jų apsauga, atskirų sričių apsauga e, vykdoma tų žmonių, kurie gyvena kaimuose. Tai stiprina biologinę įvairovę ir mes e, tokiu būdu užtikriname visos valstybės ir kaimo klėstėjimą. 571, prašau. Sveiki, mano vardas Erich Derech. Aš atstovauju Belgijos demokratų partiją, aš esu iš Antverpeno. Daugiau dėmesio turėtume skirti informacijos technologijoms. Labai svarbus dalykas yra keitimasis, keit, e, keitimasis duomenimis. Šiandien tarptautinė kovos su rasizmu ir diskriminacija diena. Nepamirškime šios problemos, pažvelkime į save. Ką mes nuveikėme toje srityje? Pavyzdžiui, atvykėlius iš Šiaurės Afrikos iš karto laikome potencialiais teroristais. Mes patys dažnai rodome nemažai diskriminacijos. Ponas Trumpas, prezidentas Trumpas Belgiją ir Briuselį išvadino maždaug pragaro skylę. Turime pasipriešinti tokiam požiūriui, bet aišku turime užkirsti kelią ir teroristų išpoliams. Šimtas keturiasdešimt aštuoni. Ačiū. A, mano pavardė Andersen ir aš pritariu tam, kas buvo pasakyta apie Europos bendarbiavimą saugumo srityje, žvalgybos srityje. Turime labiau pasitikėti vieni kitais, kad mūsų piliečiai būtų saugus iškeltas klausimas, kaip užkirsti kelią terorizmui. E, bet kova su terorizmu grėsia ir asmens teisių apribojimų. Aš džiaugiuosi tuo, kad Europos institucijos nesima radikalių priemonių, kad apribotų asmens teisės. Pažvelkime į naująjį asmens duomenų teisės aktą. E, jame taip pat numatyti saugikliai, kaip saugoti žmogaus asmens teisės. Aš prašyčiau jūsų teskite kovą Europos kontinente už asmens laisvės. Ir ginkite mūsų principų, e, principus. Turime tuos principus ginti net ir tada, kai tai yra sunku ir nepatogu. Ačiū. Dabar kalbės ponė Matsola, po to ponė Makovei. Ir mes griežtai laikysimės laiko limito. Ačiū. Kol kas niekas nekalbėjo mano gimtąją kalbą, todėl dabar aš kalbėsiu maltietiškai. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Pritariu pirmajam kalbėjusiam asmeniui jei pradėsime ES rebioti laisvas, už kurias teko, už, už kurias teko taip sunkiai kovoti, tai reikštų, kad teroristai laimėjo. Aš pati sunkiai dirbau siekdama, kad mano šalis prisimtų prie Šengeno erdvės. Jeigu tą procesą tektų atsukti, gražinti atgal, tai reikštų tam tikrą pralaimėjimą. Europos projekto. Turime suteikti vienodą apsaugą ir miestų, ir kaimų gyventojams. Aš pati, pati esu mama ir mano vaikai manęs klausia, kodėl visur viešose vietose, gatvėse vaikšto kareiviai. Tuomet palyginu mintise savo vaikystę ir jų mano vaikų vaikystę. Manau, kad mano vaikų vaikystė sudėtingesnė, man sunkiau yra užtikrinti, kad mano vaikai būtų saugus. Mm, sunkiau nei mano tėvams, kai jie augino mane. Šiais laikais milžiniški kiekiai duomenų teisės saugos institucijos galėtų keistis tais duomenimis ir užkirsti kelią išpoliams. Gal tada nereikėtų vėl ir vėl čia parlamente kalbėti apie dar vieną tragišką įvykį, tragišką išpuolį. Turime rasti pusiausvyrą tarp saugumo ir laisvių ir mes šiame parlamente pasiryžę to siekti. Pone Makovei, dvi minutės. Aš irgi, kaip Roberta, kalbėsiu gimtąją kalbą rumuniškai ir tikiuosi, kad salėje yra kitų rumūnų. Ar yra rumūnų šioje salėje? Matau, kad yra. Mes nenorime, mes nenorime sumažinti piliečių e, laisvių apriboti. Kartais mums reikia kai ką paukoti tam, kad išsaugotume savo gyvenimo būdą, bet nenorime e, pasikesinti į, teis, į, į, į teisę įgyventi. Mes turime rinkti informaciją apie pirštų anspaudus, apie Mm, kelionės, visa ši informacija kaupiama valstybėse narėse. Problema yra ta, kad anksčiau tą informaciją niekas nesidalino, dėl to ir įvyko šie išpoliai. Bendradarbiavimas informacijos mainai yra labai svarbus, nes tos informacijos tikrai turime ir jie reikia dalintis. Toliau skaidrumas. Mes kovojame už skaidrumą, kad, kad būtų aišku, kas yra tikrieji įmonių savininkai, kad užkirstume kelią, mm, užkirstume kelią pinigų plovimui, taip pat e, terorizmo finansavimui. Visą tai yra skirta padėti piliečiams. nes mes taupome tokiu būdu mokesčių mokėtojų pinigus. Taip pat mes turime būti kartu, bet mums reikia, kad piliečiai Europos Sąjungoje pasitikėtų Europos institucijomis, nes ne visi pasitikė dabar. Taigi, tų institucijų turi būti mažiau ir jos turi išleisti mažiau pinigų. Tai yra labai svarbu. Ir mes taip pat turėtume būti visi lygus. Dėkoju. Dėkoju. Tikiuosi, kad lankytojai mm, nebijo, nebijo manęs, neišsigas, kai aš e, stuktelsiu plaktuku. Dabar pereisime prie kitos temos, kuri yra aktuali visiems būtent klimato kaita ir mūsų planetos apsauga. Vėlgi matau, kad daug kas nori pasisakyti. Ir dabar e, žodį suteiksiu e, Magdai Stokovič, kuri yra Friends of the Earth Europe organizacijos e, direktorė. Dėkoju, pirmininkė. Mes susidurėme su kritinė situacija planetoje. Klimato kaita vyksta ir priešingai nei sako Donaldas Trumpas, tai nėra kažkoks juokelis. E, net ir Europoje akivaizdus, akivaizdi klimato kaita. Mm, visame pasaulyje kyla temperatūra daugiau nei trimis laipsniais. Ir Europa turi daryti tai, ką privalo, kad būtų mm, sumažintas toks kilimas. Tam visų pirma turi turime atsikratyti iškasnio kūro deginimo iki 2030-ųjų. Tai reiškia, kad jau dabar turime imtis veiksmų ir atsikratyti priklausomybės nuo iškastinio kūro. Ypač mm, nebefinansuodami infrastruktūros, kuri naudoja iškastinį kūrą, tiek dujas, tiek naftą. Taip pat reikia sustiprinti atsinaujinančių energijos šaltinių projektus. Ir reikia ekonomiką paversti žiedinę ekonomiką. Piliečiai jau dabar aktyviai reiškiasi energetikos keitimo srityje, jie aktyviai dalyvauja įvairiuose e- energijos taupimo projektuose. Tačiau taip pat mums reikia, kad sprendimų prieimėjai paremtų tą sklandų perėjimą. Reikia užtikrinti, kad niekas nebus paliktas uh, e, užpakalėje. Aš esu Lenkė ir mes visi turime priversti savo vadovus jaustis atsakingais dėl to, ką kiekviena šalis daro, kovodama su klimato kaita. Ir todėl norėčiau paprašyti Europos parlamento narių, kad energijos paketas, apie kurį dabar diskutuojate, e, bus daug ambicingesnis e, negu tas, kurį jūs gavote iš pradžių. Our... O dabar um, žodį suteiksiu pirmiausia ponui Ekaut, Europos Laisvo alijanso žaliųjų frakcijos nariui. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju visiems už tai, kad atėjote čia šiandieną ir kalbate apie tokius klausimus. Ir labai džiaugiuosi, matydamas, kad 60 metų, jau praėjus 60 metų mes galime diskutuoti šiais klausimais. Tačiau uh, turbūt e, suprantate, ko su kokia problema susitarėme, nes kaip ir atrodo iš šitų diskusijų atrodo, kad visi su viskuo sutinka, bet e, suvokite, kad mes nesutinkame. Šiame parlamente vyksta labai aršios politinės diskusijos. Mes e, tai elgiamės taip, kaip ir turėtume elgtis demokratinėme parlamente, tačiau nuomonės labai išsiskiria. Kai žmonės kalba apie mokesčių vengimą, kai kas sako, ne, čia yra mokesčių konkurencija. O Visi kalba apie sąžininką priekybą, tačiau reikia paklausti politikų, kodėl įmonės gali e, paduoti į teismą savo vyriausybę. To, apie tokius dalykus reikia kalbėti. Juk negalima būti už tai, kad įmonės galėtų paduoti teismą savo vyriausybę ir į tokį klausimą reikia atsakyti. Tas pats pasakytina ir apie klimato kaitą. Visi uh, Um, džiaugiasi Paryžiaus rezultatais. Paryžiaus susitarimas, koks svarbus jis yra. Tačiau visada reikia paklausti, kas pasikeis politikoje, kad būtų pasiekta ten numatytų tikslų. Niderlanduose praėjusią savaitę vyko rinkimai. Tik trys e, partijos įgyvendina Paryžiaus susitarimą - liberalai, krikščionis demokratai ir e, socialdemokratai. E, bet daroma nepakankamai ir apie tai reikia kalbėti. Taip, labai puiku, kad jau 60 metų esame demokratija, bet e, politikai turi ne tik kalbėti, bet ir veikti. Dėkoju. Thank you. Um, thank you. Dėkoju. Jūs, jums apdovanojimas e, už tai, kad laikėtės laiko reglamento. Ponas Laininas. Taip, aš irgi džiaugiuosi, kad jūs atvykote čia į e, šią salę ir aš esu taip pat e, nacionalinio Europos judėjimo pirmininkas ir tikiuosi, kad atsiras naujas Europos judėjimas, nes Europą skirtą ne parlamentams, ne vyriausybėms, bet piliečiams. Ir piliečiai domisi, kas vyksta Strasbūrė ir Briuselėje. Ir labai džiaugiuosi, kad pastarosiomis savaitėmis tūkstančiai piliečių išėjo į gatves ir Romoje kitą šeštadienį mm, bus 10 tūkstančių dalyvaus eisenoje už Europą, už Europą, kurioje yra vilties, kurioje yra pasitikėjimo, kurioje yra saugumo, kuri, kuri užtikrina ateitį ir gyvendina būtinas politikas. Aš jau daug metų aktyviai dirbu aplinkosaugos srityje, tačiau manau, kad Mes visi turime dirbti kartu. Ir Europoje prieš 250 metų prasidėjo pramonės revoliucija. Ir dabar turime mažiau galimybių būti lyderiai. Aš vadovauju santykių grupiai su Kinija ir matau, kad jie iš tikrųjų mus lenkia. Todėl mes turime ne tik kalbėti apie žiedinę ekonomiką ir aplinkos apsaugą, bet mums reikia užsitikrinti tinkamas technologijas. Ir mūsų pirmininkas anksčiau buvo e, pramonės politikos vicepirmininkas. Ir e, Kinija nusprendė dėl dešimties svarbiausių sričių, kuriuose sieks geriausių uh, geriausių sprendimų, geriausių inovacijų tiek automobilių, tiek robotų srityje. Ir mes taip pat turime neatsilikti, turime užtikrinti ekonominį, socialinį, taip pat ir e, technologinį progresą, kad išsaugotume žemę. E, toliau 76 numeris. Dėkuoju, panė pirmininkė, vice pirmininkė. Aš esu Antuan Antėlį iš Lyono. Norėčiau užduoti klausimą. Taip, klimato krizė yra dabar visų krizių svarbiausia. Prieš kurį laiką buvo pasirašyta laisvos prekybos sutartis su Kanada ir aišku, tada suaktyvės priekyba tarp šių dviejų šalių ir tai reikš dar daugiau CO2 išmetimo. Taigi kartais pasigendu suderinamumo tarp Paryžiaus susitarimo tikslų ir laisvos priekybos sutarties ir kokias pasiekmes jinai turės. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Thank you. And now number 250. Two... Dabar numeris 250. Aš esu Rikardo iš Portugalijos. Labadiena. Noriu kalbėti apie aplinkos klausimus. ieškome problemų sprendimų. Turime nepamiršti žmonių, kurie jau dabar kenčia dėl klimato kaitos poveikio. Tai yra vadinamieji pabėgėliai dėl klimato kaitos, dėl aplinkos kaitos. Jie gyvena daugiausia ramiojo vandenino zonoje. Neseniai Naujosios Zelandijos aukščiausias teismas nepripažino tokių pabėgėlių statuso ir problemų, nors jų namus klimato kaita sunaikina. Spręskime ne tik pabėgėlių krizę, bet Nepamirškime ir tų žmonių, kurie stengiasi atvykti į Europą. 691 dabar kalbės. Labadiena, aš Jens Pukė. Labadiena, aš Jens Pukė iš Vokietijos. Noriu pateikti du klausimus. Gyvename Vokietijoje, vienoje iš turtingiausių pasaulio zonų ir vis dėlto mūsų gyvenimas tarsi smunga žemyn. Uh, e, Ponios ir ponai parlamento nariai, jūs važinėjate brangiomis didelėmis mašinomis, kurios labai teršia orą. Kodėl elektro judumas neskatinamas? Čia Belgijoje daug atominių elektrinių. Situacija tokia pavojinga, kad Vokietijos piliečiai prašo net kai kurias jėgaines išjungti. Tačiau e, rizika ir toliau išlieka, todėl kad norima didesnių pelnų, norima, kad ketvirčio ataskaitos būtų gražios, tačiau ta atominė energetika kelia didelę grėsmę. Atsižvelgiant į ES finansinės galimybės, labai gaila, kai tiek žmonių skursta. Norėčiau sužinoti, ar Ir kodėl mes nepasinaudojame tomis galimybėmis, e, kurios mums atsiveria? Our final, our final Dabar 223, tai bus paskutinis kalbėtojas iš salės. Labą dieną, aš esu studentė Studijuoju Bruselėje, Europos studijų institute ir studijuoju teisę. Kalbėjome apie įvairius dalykus nuo prezidento Trumpo iki Paryžiaus sustarimo. Kiek ES bandys patraukti savo pusėn JAV kuri yra didžiausia teršėja. Kiek ES bandys patraukti JAV, kad JAV pritartų Paryžiaus sustarimui. Dabar mano kolegos kalbės ponas Eckhout. Aš bandysiu neviršyti dviejų minučių laiko limito, nes gausiu barti. Dabar dėl priekybos sustarimo. Aš balsavau prieš priekybos susitarimą su Kanada. Dabar tas sustarimas bus svarstamas kiekviename nacionalinėme parlamente. Kiekvienas parlamentas turės pasisakyti, kaip pasielgti su tuo sustarimu su Kanada. Neturime papulti įspastus ir teikti, kad prekyba pati, savaisme, pati savaime yra blogas dalykas. Taip nėra, tačiau sustarimas su Kanada turėtų būti pagerintas, jis dabar prastas. Atsakysiu Ricardo iš Portugalijos. Jūs klausėte, kas atsitiks su e, vystimosi pagalbos lėšomis. ES tik tai Švedija laikosi savo įsipareigojimų. Visi kalba apie įmokas NATO, nes apie tai prakalbo Trumpas, bet nepamirškime ir vystimosi pagalbos. Jensui atsakysiu, aš pats e, važinėju dviračiu, ne ta didelė mašina, dviračiu važinėju, nors tai ir pavojinga Briuselėje. Europos komisija leidžia e, suteikti subsidijas Junktiniai karalystiai ir Vengrijai statyti naujas atominės elektrinės. Manau, kad tai beprotiškas sumanimas. Taip mes tampame labiau priklausomi ir nuo, pus, e, nuo Putino politikos. Dabar paskutinis atsakymas dėl Trumpo. Valstybė perinanti prie ekologiškos ekonomikos tampa tartautinė lyderė. Ir tai yra būdas įtikinti Trumpą. Jeigu Trumpas laikosi įsikibęs anglės kasyklų, o mes parodysime, kad tai yra pasenęs požiūris, aš manau, kad e, tą jo požiūrį galima pakeisti. Mr. Lainen. Ponas Lainen. CETA ir TTIP yra pavyzdžiai, kaip keičiasi visuomenės nuomonė apie priekybos sutartis. Ir parlamentas į visus priekybos sustarimus įtrauks tvarumo nuostatas, socialinių standartų ir aplinkosaugos standartų nuostatas. Man labai patiktų priekyba aplinkosaugos prekiamis, tai yra saulės baterijomis ir kitomis prekiamis, norėčiau, kad jomis būtų prekiaujama be kliūčių ir tai skatintų tvarumą. Klimato kaita jau dabar yra didžiulė problema, taip bus ir ateityje. Turime pripažinti tokius pabėgėlius prieglopščio prašytus dėl klimato kaitos. Australija to nepripažįsta Naujoji Zelandija šiek tiek tokių pabėgėlių priėmė. Nauji e, proveržiai, aš juos matau elektromobilių srityje, per nelik daug pasitikėjome dizeliniais varikliais, bet jie teršia orą. Ponas Elon Musk, JAV, o taip pat Kinija labai skatina elektromobilius, laikas mums įsibėgėti toje srityje. Taip, tik 20 procentų dabar yra energijos iš atsinaujinančių šaltinių, bet Vokietija, Švedija, Danija yra tarsi ledlaužiai, pionieriai toje srityje. Tikiuosi, kad kitos valstybės pasieks mūsų pavyzdžių. Galbūt ateityje galima bus nustatyti vieną fiksuotą elektros tarifą, o elektros energija iš atsinaujinčių šaltinių galėtų būti nemokama. Ir paskutinis klausimas. Keturis bušo prezidentavimo metus ištvėrėme, ištversime ir ketverius Trumpo prezidentavimo metus. Mes nesustosime su savo iniciatyvomis mm, aplinkosaugos ir tie. Can I just um, Visiems jums dėkoju. Pirma, už tai, kad atvykote ir dalyvavote. Vienas iš svarbiausių dalykų yra klausytis vieni kitiems, vieni kitų. Mm, darbas buvo sudėtingas, nes įmonių išgirdome įvairiausių, kalbėjome įvairiausias temas, nuo saugumo iki klimato kaitos. Tikiuosi, kad jums ši patirtis buvo maloni. Mes, parlamento nariai, sėdime tose vietose, kur jūs dabar ne visada sutarėme, tačiau privalome ieškoti konsensuso. Ir čia išryškėja kompromiso svarba. Šio laikinėje politikoje kartais kompromisas laikomas silpnybė, tačiau Aš nesutinku, kompromisas leidžia mums judėti į priekį, kartais nepakankamai greitai. Ir jūsų pastabose taip pat buvo pabrėžta. Ir dėkoju diskusijoje dalyvausiems kolegoms, Europos parlamento nariams. Nemažai narių įėjo į salę, po to išėjo diskusijoje, nedalyvavo, nes ši savaitė labai pilna parlamento darbų. Dėkoju visiems parlamento nariams, kurie kalbėjo, dėkoju visiems pasisakiusiems ir išdėsčiusiems savo nuomonę. Ir galiausiai dėkoju pirmininkui Tajani, kuris taip ilgai dalyvavo mūsų sesijoje, nes Žinau, kad e, nors jį spaudžia ir kiti darbai, tačiau jam labai svarbu ištiesti ranką piliečiams. Tai svarbi jūsų darbo tvarkės dalis. Aš pati esu iš mažos valstybės narės, iš Airijos. Bet noriu Jūs patikinti, net ir maža valstybė mažos valstybės atstovas gali daryti įtaką. Aš, pavyzdžiui, esu Europos parlamento biuro narė. Ir nemanykite, kad Europos parlamentas yra kažkuo ypatingas ir skiriasi nuo jūsų vietinės asociacijos. Mes, mūsų tiesiog daugiau narių, daugiau kalbų kalbame, bet tikslas yra tas pats. Norime geresnės Europos ir mūsų kartai, bet taip pat ir ateities kartoms, taip pat ir jūsų kartai. Norime kurti geresnį Europą kartu.